Jums pateikti, ar niekas neprieštaraujate, pateiktiems tekstams ne, tuomet protokolas dėl minėtų dalykų yra patvirtinamas. Toliau ponos Salafrankos pranešimas dėl ES specialaus įgaliotinio žmogaus teisų klausimais. Žodis ponui Salafrankai keturioms minutėms. Pone pirmininkė, Pone vyriausiai įgaliotinė, nepaisydami krizės turėtumėm nepamiršti, kad Europos projekto kūrimas remiasi taika, susitaikymu, savitarpio supratimu bei pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. Jos yra įtvirtintos Europos Sąjungos genetikoje, jos yra įtvirtintos taip pat ir Lisabono sutartyje ir pagrindinėje žmogaus teisų hartijoje. Tarp visų institucijų Europos parlamentas ko gero labiausiai gina žmogaus teisės ir laisvės. Mes dedame visas pastangas, kad tai būtų daroma. Tai neturėtų priklausyti nuo regiono, kontinento, šalies, tai yra labiau universalaus pobūdžio darbas. Dėl to Europos parlamentas paskyrė vicepirmininką atsakingą už žmogaus teisų klausimus, mes turime ir žmogaus teisų pakomitetį, mes turime taip pat ir rinkimų stebėsenos atitinkamą grupę, be to mūsų darbo atvarkėse nuolatos numatomi klausimai skiriami rezoliucijoms dėl žmogaus teisų. Europos parlamentas pasižymi tuo, kad skiria Sakarovo premiją už laisvą mintį, mąstyseną. Europos parlamentas gina toleranciją ir taikų tautų sambuvi. Pone pirmininkė, dėl to aš labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti šį pranešimą. Jame yra rekomendacijos susijusios su ypatingo ES įgaliotinio žmogaus teisėms skirimu. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už parengiamuosius darbus padėkoti savo frakcijai. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitoms frakcijoms už jų darbą. Vienas labai svarbus dalykas yra štai koks vyriausiai įgaliotinė. Tai yra ypatingojo įgaliotinio žmogaus teisėms mandatas. Mandatas turi jam leisti, kad būtų stiprinamos demokratijos ir teisinės viršenybės principas. Jisai turi pasisakyti ir ginti humanitarinę teisę, jis turi stengtis, kad būtų panaikinta mirties bausme, mausmė, taip pat jis turės rūpintis žmogaus teisų gynėjų klausimais, jisai turės pasisakyti prieš kankinimus, pasisakyti už žmogaus e, tokių mažumų kaip moterų ir skriaudžiamų bei diskriminuojamų apsaugą. Toksai ES ypatingasis įgaliotinis žmogaus teisėms turės betarpiškai bendradarbiauti su šio parlamentu ir kitomis tarptautinėmis institucijomis. Būtent tas darbas turės būti skaidrus, nuoseklus ir lankstus. Ir apimti visus tuos uždavinius, kuriuos paminėjau anksčiau. Žmogus toks žmogus turėtų turėti atitinkamą patirtį, atitinkamus gebėjimus, turėti būti tarptautiniu mastu pripažintas ir turėti patirties žmogaus teisų srityje. Pone vyriausiai įgaliotinė, labai svarbu, kad e, mūsų parlamentas, skiriant tokį asmenį, nenori prisijimti sprendimo lygmens ir jo kaip nors suruzurbuoti. Žinoma, kad šis darbas teks be kita ko tarybai, jums šis skirimas yra nepaprastai svarbus ir jis turi įvykti remiantis pasitikėjimu bei remiantis šio parlamento rezoliuciją. Žinoma, toks asmuo bus matomas ir reprezentuos mm, Tad e, tai bus jo darbas žmogaus teisų labui. Dabar žodis vyriausiai įgaliotiniai. Dėkui. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pritariu ponui Silafrankai apie tai, kad žmogaus teisės sudaro ES genetikos DNR dalį. Kaip gerbiami nariai žino, tai yra žmogaus teisės, yra vienas iš mano didžiausių prioritetų ir aš noriu tęsti diskusijas šiuo klausimu. Labai nuoširdžiai dėkuoju ponui Salafrankai už darbą rengiančią pranešimą. Šiandieną parlamentui teikiama e, rekomendacija ir reikia e, pasidžiaugti, kad tai yra pažangus, geras įnašas e, link e, šio specialiojo įgaliotinio paskirimo. Mes dabar pradėję diskusijas dešimtaisiais metais sutelkėme konsensusą e, visame politinėme spektre teatre ir norėčiau padėkoti ponui Salafrankai, taip pat džiaugiuosi balsavimu komitete. Buvo plačiai konsultuojamasi, ypač per pastaruosius keletą mėnesių mes, mėnesių mes e, rinkome nuomonės iš e, Europos parlamento narių, komisijos tarnybų, e, nevyriausybinių organizacijų atstovų ir tos nuomonės atsispindės uh, E, įgaliojimų projekte, kuris bus pristatytas tarybai. Šie įgaliojimai bus platus. Aš norėčiau, kad specialus atstovas dirbtų su manimi, kad būtų apibriežti prioritetai pagal temas, kurias taip tiksliai ponas Salafranka išvardino. Mirties bausmės panaikinimas, e, kova su kankinimu, moterų vaikų teisų tvirtinimas. Taip pat reikės siekti, kad tie dalykai būtų įtvirtinti dirbant kartu su kitomis ES institucijomis ir taip pat reikės dirbti kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba specialiam įgaliotiniui. Įgaliojimai būtų kur kas ilgesni negu e, įprastai, e, užuot e, skiria jį vieniems metams, skirsime dviems. Aš Manau, kad labai svarbu, kad mandatas įgaliojimai būtų pakankamai ilgi, kad būtų galima pasiekti rezultatus, sprendžiant ilgalaikės problemas. Aš tikiuosi, kad specialius įsigaliotinis bus pakankamai patyręs, sukaupęs žinių. Aš galvoju apie E, kandidatą, kuris turėtų e, labai gilės žinias, gerai išmanytų ES politiką. Valstybės narės yra pateikusios puikių kandidatų ir aš tikiuosi, kad paskirimas bus labai greitas. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad specialusis įgaliotinis bus svarbus E, tarpininkas, palaikant ryšius su parlamentu. E, šis asmuo, tikiuosi, e, deramai, reguliariai informuos Europos parlamentą, ypač atsižvelgiant į dabartinius susitarimus. Specialusis įgaliotinis turėtų e, sukurti papildomos vertės mūsų darbui. Aš noriu priminti žmogaus teisų dialogą, konsultacijas ir specialus įsigaliotinis turėtų būti natūralus e, pašnekovas mūsų partneriams. Mes išlaikysime savo diplomatinius principus, reikės užtikrinti didesnį matomumą, taip pat reikės e, siekti, kad e, darbas būtų siemas su visomis užsienio politikos kryptimis. Taip pat ateityje e, reikės galvoti apie papildomą ekspertinę paramą ir tas žmogus turės dirbti Briuselyje. E, E, kai kurie iš e, ekspertų e, jau dirba šioje srityje, jie yra patyrę ir aš norėčiau padėkoti jiems. Bet, kaip žinia, taryba greitai patvirtins strateginę struktūrą veiksmų planą dėl žmogaus teisų ir demokratijos. E, rengdamiesi šiam darbui atsižvelgėme į Europos parlamentų nuomonę. Aš esu įsipareigojusi įtraukti parlamentą į šį projektą. Šiandieną dar pasikeitėme nuomonėmis prieš prasidant diskusijoms mano. Mm, e, mm, pavaduotojas, generalinis sekretorius pavaduotojas e, E, susitiko su atitinkamais parlamento nariais, kuriems vadovavo ponė Lokpiler. Mes e, toliau tarp institucijų diskutuosime, plėtosime nuoseklų požiūrį į žmogaus teisės ir demokratiją. Aš tikiuosi, kad šis procesas bus įtraukiamojo pobūdžio ir kad visi ES politikos formuotojai prisidės prie politinių tikslų formavimo. Aš dar kartą baigdama norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už jo pranešimą. Dėkoju. Dabar frakcijų atstovai pirmasis ponas e, Prėda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, sutartis labai aiškiai kalba apie tai, kad ES pagrįsta e, žmogaus teisėmis ir jos turi atsispindėti mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Uh, E, kaip prisimenu, ponė Ašten savo įgaliojimų pradžioje pasakė, kad žmogaus teisės bus išorės politikos svarbiausias akcentas. Europos Sąjunga siekia įtvirtinti žmogaus teisės įvairiais veiksmais, bet jie nėra suderinti. Anksčiau tai, už tai buvome kritikuojami specialaus ES įgaliotinio žmogaus teisėms paskirimas reiškia, kad mes norime užtikrinti vientisumą e, šioje srityje ir mes sveikiname šią iniciatyvą. Kita vertus, jeigu e, žiūrėsime į žmogaus teisės kaip ypatingą sritį, jeigu jas atsižvelgsime tik tai per specialius dialogus, o ne e, per diskusiją su pasaulio vadovais, tai neįgyvendinsime savo tikslų. Arabų pavasaris mums priminė, kad žmogaus teisės yra universalios ir mes suprantame, kad kiekvienas žmogus nori, jog jo e, asmens žmogaus teisės būtų gerbiamos. Aš tikiu, kad specialusis įgaliotinis vykdys savo pareigas taip, kad e, duotų naudos Europos Sąjungai. Ir aš Manau, jog e, šalis turėtų derinti savo veiksmus prie sutarčių nuostatų. Dėkoju, nematau pono Howitt, jam teiks žodį vėliau, jeigu jis atvyks, o dabar žodis ponui Donskijui. Prašom. Yeah, you, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė. ES specialio galiotinio žmogaus teisų klausimais paskirimas visuomet buvo Europos parlamentos vienas strateginių tikslų, dėl to labai džiaugiamės tuo, jog mm, jis bus netrukus ir paskirtas ir tikimės glaudaus bendradarbiavimo su juo. Tikimės, kad tai padės žmogaus teisų klausimus labiau integruoti į mūsų išorės politiką ir taip pat padės sustiprinti pasitikėjimą mumis šioje srityje. Įgaliotinis žmogaus teisų klausimais turės rasti savo vietą labai sudėtingoje, sudėtingoje institucinėje sąrangoje, taip pat susidurs su įvairiais iššūkiais žmogaus teisų srityje, jie yra tikrai labai um, įvairūs. Ir nepaisant to, kad konkuruoja tarpusavį įvairios temos, aš tikiuosi, kad Tibetui bus skiriamas ypatingas dėmesys. E, džiugu, kad šiandien dieną vyks debatai dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje, tačiau ypatingą dėmesį reiktų kreipti į Tibetą. E, mano frakcijai tikrai labai rūpi sąžinės ir e, tikėjimo laisvė, dėl to tikimės, kad specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimais skirs reikiamą dėmesį nerima keliančiai padėčiai, kai vienuoliai e, susidegina ir, ir patiria represijas iš Kinijos valdžios institucijų. E, taip pat galvojame, kad būtų prasminga kada nors kalbėti taip pat ir apie būtent Tibeto klausimus spręsinti specialų įgaliotinį. ES. Žvelgiant iš institucinės perspektyvos, rekomendacija dėl ES specialaus įgaliotinio žmogaus teisų klausimais yra be abejo tik tai dalis mūsų bendradarbiavimo žmogaus teisų srityje ir dalis mūsų strategijos, turėtumėm e, mobilizuoti visą savo potencialą ir išteklius, kad padidintumėm bendradarbiavimą tarp institucijų šioje srityje ir pasauliniu mastu. E, taip pat tikimės, kad panašiai kaip ir E, Europos konsensusas dėl vystimos, dėl vystomojo bendradarbiavimo apima, pagrindinius, apima ir numato pagrindinius principus ES ir valstybių narių bendradarbiavimo. Taip tikimės, kad ir žmogaus teisų klausimų e, pasieksime Europinį konsensusą ir dėl to mums pavyks pasiekti savo tikslų. Nes tik jeigu bendradarbiausime kartu kaip lygiverčiai partneriai, e, galėsime veiksmingai dirbti šios rytyje ES. Tikrai labai su nekantrumu laukiu gero bendradarbiavimo ateityje. Dėkoju ponui Donskui, dabar ponas Tavarės, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Europos parlamentas jau metų metus nuolat gynė sieki numatyti specialaus atstovo žmogaus teisų klausimams pareigybę. Tad mes dabar esame maratono tiesiojoje, finišo tiesiojoje. Jeigu viskas bus gerai, bus toksai žmogus, užimantis tokias pareigas. Ir žinoma, kad e, tam reikia labai gerai pasiruošti, kad specialusis atstovas galėtų gerai vykdyti savo darbą. Pona Salafranka jau kalbėjo apie mandatą, gerai kalbėjo, tad labai svarbu, kad mes dėl to visi sutartumėm. Mm, kaip buvo minėta, nenorėtumėm, kad būtų sukurtas žmogaus teisų getas, tarsi specialioji sritis, kurioje bus varstoma žmogaus e, teisų ypatybės. Ne, mes norime, kad žmogaus teisės darytų įtaką visose pokalbiuose, visose dėrybose, išorės veiksmuose, kuriuose dalyvauja ES. Tad aš labai džiaugiuosi, kad mes pasiekėme šio maratono praktiškai pabaigą. Tai bus ES specialusis atstovas žmogaus teisų klausimams. Ir aš norėčiau iš jūsų išgirsti labai konkretų atsakymą dėl štai ko. Nenumatyta kad šis specialusis atstovas bus atskaitingas Europos parlamentui. Niekur tai nėra labai aiškiai parašyta, to nesuprantu. Aš manu, manau, kad visoje struktūroje, turint galvoje atskaitomybės sistemą, būtina paminėti Europos parlamentą. Reikėtų atsakyti į šį klausimą. Be to, yra kontaktinė grupė svarstanti žmogaus teisų klausimus. Manau, kad pastarajai taip pat reikėtų įsitraukti į darbus. Vyriausiai Įgaliotinė taip pat apie ją kalbėjo. Dėkojame ponui Tavarės. Dabar ponas Hobitas. Atsiprašau, pirmininkė, taip pat atsiprašau visiausios įgaliotinės, e, kad vėluoju. Tačiau labai norėčiau pasveikinti vyriausiai įgaliotinę, pasidžiaugti jūsų pastangomis dėl specialausios įgaliotinio žmogus teisėms skyrimo. Aš jau daug kartų sakiau, kad tai yra pirmas žingsnis skiriant specialų įgaliotinį pagal Europos e, bendrosios užsienio ir saugumos politikos struktūrą. Mes turėtume labai rimtai žiūrėti tai, suvokti, kad tai yra didžiulis e, prioritetas ir kad pagaliau konkrečiai išreiškėme savo žodžius šiuo žingsniu. Tai turėtų sustiprinti žmogaus teisų apsaugą, e, papildomai prie pono Hupkos pastangų, kuris dirbo kartu su ponu Solana, o šis specialus įgaliotinis dirbs su komisija taryba vyriausiosios įgaliotinės vardu ir tikiuosi, kad mes su parlamentu taip pat sugebėsime užmėgsti, e, tarp parlamento ir įgaliotinio užmėgsti pakankamai gerus ryšius. Aš e, jau anksčiau esu sakęs, sakęs, kad noriu, jog šis asmuo, šis įgaliotinis būtų labai matomas, uh, E, kalbėtų ES vardu su trečių šalių e, atstovais, vadovais e, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, taip pat su tarptautinio teismo daudžiamo atstovais. Reikia, kad įgaliotinis turėtų pakankamai svorio ir galėtų tikrai įtvirtinti žmogaus teisės. Ir tai E, turėtų būti panašu į jungtinių valstybių, e, valstybės sekretorės pavaduotojo darbą. Aš e, noriu pasakyti, kad tai turėtų būti ne dar vienas eilinis paskirimas, bet paskirimas žmogaus, kuris yra labai daug pasiekęs žinomas žmogaus teisų, žmogaus teisų teisės srityje. Ir E, turėtų tas žmogus dirbti su vyriausiai galiotinė ir tai, e, kaip sakiau, turėtų būti asmuo, kuris labai daug yra nuveikę žmogaus teisų srityje, turėtų e, žmogaus teisų teisės išsilavinimą ir tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė atsižvelgs į tai. Aš manu, matau, kad E, ponas Dartmut jums e, adresuoja klausimą pagal mėlynąją kortelę. Aš tinkate atsakyti taip. Prašom, ponė Dartmutai. Pone Hauatai, jūs sakote, kad labai remiate e, politinius paskirimus. Ar jūs pripažįstate, kad vyriausiosios įgaliotinės paskirimas taip pat buvo politinis paskirimas? Taip ar ne? Pone Hautai. Jeigu e, gerai įsiklausė gerbiamas kolega, e, tai turiu išgirsti, kad aš pasisakiau prieš politinius paskirimus. E, dabar ponas Bielan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rūpinimasis žmogaus teisėmis yra viena pagrindinių mūsų kaip Europos parlamentarų užduočių. Mes neretai Vykstame į vairias pasaulio šalis ir matome, su kokia prasta padėtimi ten susiduria žmonės, galvojant apie jų teisų užtikrinimą. Ypač tai pasakytina net ir apie mūsų kaiminės valstybės, taip pat tas, kurios ketina tapti e, kada nors ES narėmis. Taigi turėtumėm pasirūpinti tuo, kad piliečių laisvės ir teisės būtų užtikrintos bent jau tose šalyse, kurios siekia narysės ES. Mm. Daugelį buvusių Sovietų sąjungos šalių yra aptinkama, užfiksuojama labai daug tarptautinių žmogaus teisų standartų pažeidimų. Neretai tai yra istorijos palikimas, tačiau e, taip pat ir demokratiškai išrinkti valdžios atstovai e, netgi nesugeba užtikrinti visiško, žmog... visiško žmogaus teisų apsaugos turime pasirūpinti tų standartų užtikrinimu. Nes ES viena pagrindinių um, užduočių tai ir yra, galvojant apie išorės politikos formavimą. Ir dėl to vyriausioji galiotinė užsienio politikos klausimais turėtų taip pat čia ryštingai veikti kartu e, turėtų veikti be abejo su Europos parlamentu, nes tai užtikrintų geresnį nuoseklumą ir dėrėjimą tarpusavėje ir įvairių išorės politikos principų. Mes visi turime e, tikėti savo vertybėmis. Visi turime e, jaustis šeima ir turime kovoti su, pavyzdžiui, smurtu, kurį patiria ypatingai moterys ir mergaitės. Ačiū, ponė Bielan. Ponas Datintas, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė žmogaus teisės ar žmogaus teisų nesilaikimas. Ar vis tiek specialius įgaliotinis e, gaus 12 savaičių apmokamas atostogas? Tai tik tai kenkia išorės veiksmų tarnybai, kuria visiškai neveiksminga. Mes, Junktinė karalystė, nebegalime uh, apsiginti e, savęs nuo e, Ahmud Kutado ir kitų. E, pagal žmogaus teisų apsaugos principus atrodo, kad tai yra didžiausia šventenybė, bet kaip apie Europos arešto orderio aukas Andrew Siniu, Jam buvo 18, kai jis buvo sulaikytas Graikijoje pagal Europos arešto orderį. Beveik 3 metus jis buvo kalinamas ir 11 mėnesių e, griežto režimo kalėjime. Ir e, paskui po tų trijų metų tas žmogus buvo paleistas dėl to, kad e, paaiškėjo, jog įvyko klaida dėl tapatybės. Keli šimtai Europos Sąjung, Junktinės karalystės piliečių kenčia nuo E, tos pernelyg griežtos ES politikos. Ši tema mane tikrai pykdo. Pirmiausia, susitvarkykime namuose, o paskui kalbėkime apie žmogaus teisės kitur. E, mane nutraukė nederamai 2010 metais kovo mėnesį. E, norėjau pasakyti dar kartą, kad e, vyriausiai galiotinė nieko nepamiršo, bet nieko ir nepasimokė nieko. E, jums pateikti. Norima pateikti du klausimus pagal mėlyną kortelę, ponės Senkler ir ponas Tavarės. Ar sutinkate atsakyti? Taip? Pone Sankler, dėkui pirmininkė, aš norėčiau paklausti, ką kolega galvoja apie pono Hauito e, atsakymą. Jisai e, grubiai labai pasielgė ir visiškai neatsakė jūsų klausimą. Ir e, jeigu e, norima užsitarnauti autoritetą, tai bent jau reikėtų reikalauti, kad būtų atsakomai klausimus pateiktus apie pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą. Taigi e, reikia užtikrinti, kad būtų atsakyta šį klausimą, ar tai buvo politinis paskirimas ar ne. Pone Tavareš. Pone Dartmitai, aš matau, kad jums labai rūpi specialiojo įgaliotinio e, darbo sąlygos. E, Užsidėkite ausinės, pakartosiu, jums labai rūpi naujo specialio įgaliotinio darbo e, sąlygos. Noriu paklausti jūsų, ar tikrai jums uh, rūpi tai, kad uh, pasigendama uh, prievolės būti atskaitingam parlamentui. Uh, jūs sakote, kad jums rūpi tik tai uh, tokie dalykai kaip e, darbo laikas. E, kadangi ponios Sinclair klausimas nebuvo klausimas, labiau pareiškimas, tai atsakykite į pono uh, e, Tavarės klausimą. Pasakysiu uh, apie apie tai, sureaguosiu į tai, ką sakė ponas Haut. Jisai nesilaiko taisyklių, tai yra aišku, dėl pono tavarės. Aš įtariu, kad mes su pono tavarės nesutarėme dėl daugelio politinių klausimų, bet ponas tavarės galbūt nuspre, nusteps išgirdęs, kad aš tikrai pritariu, jeigu jūs taip galvojate, kad e, pritariu, kad turi būti atskaitomybė įtvirtinta, kad turi būti įtvirtintas uh, skaidrumas. Uh, Europos institucijos beje nėra nei deramai atskaitingos, nei, nei nėra juose pakankamai skaidrumo. Pone Hautai, jums žodis. Aš norėčiau pademonstruoti politinę kultūrą E, žmonės, kurie neatstovauja mano šaliai, tikriausiai neturėtų dabar gilintis į Junktinės karalystės e, vidaus diskusijas ir dalykus. E, taigi nekalbėsiu daugiau apie tai. Gerai, dabar tęsėme diskusiją ponas Hadgi Džordžijų. Dėkoju. Pirmininkė, aš. E, E, noriu pasakyti dėl e, specialiojo žmogaus teisų įgaliotinio paskirimo. Šis postas e, turi užtikrinti darbo veiksmingumą, reikia užtikrinti keletą elementų, būtent atskaitomybė Europos parlamentui, taip pat numatyti veiksmų laisvę specialiam įgaliotiniui pagal mandatą, taip pat specialusis įgaliotinis turi uh, užsiimti klausimais, kurie būtų svarbus žmonijos ateičiai. E, žinoma, kad kartais egzistuoja skirtingi politiniai interesai, tačiau jie neturėtų įtakoti specialiojo įgaliotinio veiklos žmogaus teisų srityje. Taip pat labai svarbu yra pagalvoti pagalvoti apie tai, kas bus tas žmogus, kokios bus prievalės e, specialiojo įgaliotinio, kaip jis ar jie atsiskaitys parlamentui. Reikia tai užtikrinti, taip pat e, siekti, kad e, E, specialusis įgaliotinis e, siektų žmogaus teisų įtvirtinimo ir kalbėtų apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimus egzistuojančius kai kuriuose valstybėse narėse. Dėkuoju dabar ponia Sinklė ir pusantros minutės. Pirmiausiai, ponia pirmininkė, aš uždaviau klausimą dėl to, ar kolega sutinka su manimi dėl tam tikro teiginio. Taigi aš uždaviau, uždaviau klausimą 1776 metais e, JAV nepriklausomybės deklaracijoje buvo įtvirtinti kai kurie žmogaus teisų e, principai ir jų gynimas. Mano šalyje Teisingumo reikalų ministerija rūpinasi šiais klausimais. Tačiau panašu, kad Europos Sąjungoje šie principai galioja ne taip, kaip pas mus. Ir egzistuoja konfliktuojančios. Pone Sinklė, vertai prašau jūsų kalbėti šiek tiek lėčiau, nes nespėja išversti. E, kalbėkite šiek tiek lėčiau, nes vertai nespėja. Ar aš galiu pradėti iš pradžių? E, galite tęsti? E, jau išversta jūsų kalbos pradžia, bet tęskite lėčiau. Aš dabar jau pasimečiau. Ar aš galiu uh, pradėti nuo pradžių, nes aš tikrai pasimečiau, nebežinau, ką aš čia sakiau ką tik tai. Uh, kaip norite, prašom. 1776 metais Tomas Jeffersonas įtraukė kai kurios žmogaus teisų principus į JAV nepriklausomybės demokratiją, e, de, e, de, deklaraciją. Ir tuomet buvo užtikrinama žmogaus teisų apsauga, pažiūrėjau, ambasadoriams, kad ir kur jie bebūtų išvykę. Junktinėje karalystėje žmogaus teisų principais rūpinasi Teisingumo ministerija, tačiau panašu, kad šių modelių nepakanka Europos Sąjungai. Dabar yra siekiama specialaus įgaliotinio žmogaus teisų klausimais, o tai sukels tam tikrų biudžetinių e, papildomų e, apribojimų e, Europos Sąjungai ir nebūtinai parodys tai, jog mes rūpinamės žmogaus teisų klausimais. Yra 120 e, delegacijų paskirstytų per visą um, pasaulį. E, ir jau vien jos sukelia papildomą um, finansinę naštą ES. Galima sutikti nebent tuo, kad ES žmogaus teisų specialus įsigaliotinis e, turėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tam, tikrus, e, tam tikras kvalifikacijas, kurias jis turėtų atitikti. Tai turėtų būti taip pat ir um, tiek profeso, profesinė prasme jo turima kvalifikacija, tiek asmeninės savybės. Ir e, panašu, kad e, vyriausiai galiotinė užsienio saugum ir saugumo politikos klaus, klausimais į tuos kriterijus visiškai neatsižvelgia. Ačiū toliau, ponas Kukan, minutė 30. All, Dėkuoju, pirmiausia, nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui, nes jis puikiai dirbo rengdamas šį pranešimą. Europos parlamentas dabar turi galimybę prisidėti prie pranešimo ir diskusijų ir galvoti, kokios bus pareigos specialiojo žmogaus teisų įgaliotinio. Žmogaus teisės parlamentų jau labai seniai yra be nesvarbiausias klausimas. Mes tarybai pateikėme nemažai rekomendacijų ir tikiuosi, kad ponia Ašton, jūs taip pat jas e, paremsite. Labai svarbu, kad ES specialus įsigaliotinis galėtų veikti ne priklausomai ir lankščiai, kad pasiektų veiksmingų rezultatų. Taip pat reikia padidinti ES matomumą, veiksmingumą įtvirtinant ES žmogaus teisų politiką. Specialusis įgaliotinis turės užtikrinti vientisumą taip pat E, turėtų būti atsakingas e, už tai, kad žmogaus teisės būtų integruotos į visas ES e, sritis. Šis asmo turėtų būti tarpininkas bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir tautinėmis organizacijomis atstovauti ES daugiašaliuose forumuose ir e, regionėse organizacijose. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas e, labai e, norėtų suvaidinti savo vaidmenį skiriant kandidatą per klausimus ir taip pat prižiūrint, kaip įgaliotinis įgyvendina įgaliojimus per savo mandatą. Dėkoju dabar ponė Senizin. Dėkoju ponė pirmininkė. Nepaisant mūsų dedamų pastangų iki šiol ir taip pat vyriausiosios įgaliotinės dedamų pastangų, už kurias dėkojame, vis dar matyti spraga tarp formalaus pripažinimo žmogaus teisų ir taip pat jų įgyvendinimo. E, pono Havito neseniai parengtame pranešime yra pabrėžiama tai, jog ES užduotis yra ginti žmogaus teisės ir vertybės ir e, tai turi būti daroma veiksmingai, ne tik apie tai kalbama. Dėl to reikėtų stengtis labiau, dėl to, kad būtų iš tiesų įgyvendinama spaudos žodžio laisvė, nuomonės laisvė ir užtikrinami žmogaus teisų principai. Ir Visa ši veikla turėtų atspindėti mūsų politikos krypti formuojamą. Mes turime pasisakyti e, prieš mirties bausmę, prieš e, smurtą, naudojame prieš moteris ir vaikus, prieš kankinimą, turime ginti mažumų teisės e, religinę laisvę, tikėjimo laisvę, užtikrinti dialogą taip pat žmogaus teisų klausimais ir su trečiosiomis šalimis. Dėl to, kad žmogaus teisų klausimai gyja vis didesnę svarbą, aš taip pat pasisakau už tą pakeitimą, kur yra kalbama apie tai, kad e, norima um, labiau remti įvairias institucijas ir žmogaus e, ir, ir vyriausiai įgaliotinę. Um, Nors darbe, bendradarbiaujant kartu su jungtinių tautų atstovais. Taip pat e, UN um, HRC darbas turėtų būti vertinamas, bendradarbiavimas įvairiose kitose pasaulinėse platformose ir vyriausiasis įgaliotinis turėtų turėti galimybę, visas galimybės vykdyti savo užduotis tinkamai. Tam turėtų būti skiriama ir reikiama dalis ir lėšų iš biudžeto, nes Vyriausio galiotinio veikla nemaža dalimi priklausys taip pat dar ir nuo um, to žmogaus reputacijos pasaulinėje arenoje. Ta žmogus turėtų būti specialistas žmogaus teisų ir tarptautinio teisingumo srityje. Dėkuoju. Dabar ponė Lochbiller pusantros minutės. Äh, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamoji ponė vyriausiai įgaliotinė. ES yra tas regionas, kuriame labai skatinamas žmogaus teisų gynimas. Todėl labai gerai, kad e, yra numatoma įkurti specialaus atstovo žmogaus teisų klausimams postą. Tai nebus lengvas uždavinys, nei dvišalių, nei daugiašalių pagrindų. Ir bet kokie mėginimai ginti žmogaus teisų universalumą ar jį susilpninti, e, reikš, kad e, toks žmogus turės užimti proaktyvų vaidmenį ginant žmogaus teisų aktyvę politiką. Mes turime pateiktų labai gerų pranešėjo rekomendacijų, kuriame yra aprašomos e, tokio įgaliotinio funkcijos ir kuriame kalbama apie tai, kaip galima būtų kurti geresnę žmogaus teisų politiką. Galiu patikinti, kad žmogaus teisų komitete mes kiek tik tai galėdami remsime ir palaikysime tokį darbą. Mandate yra taip pat numatyta, kad specialaus atstovo funkcija numato, kad jisai būtų atskaitingas ir parlamentui. E, tai yra teiktų informaciją, bet aš norėčiau, kad tai būtų suformuoluota aiškiau, kad tai būtų suformuoluota taip, jog toksai atstovas reguliariai teikia informaciją parlamentui ir parlamentui pageidaujant atsako į visus klausimus, kurie iškiltų. Aš linkiu sėkmės renkant e, specialai atstovą žmogaus teisų klausimams, mums reikalingas kvalifikuotas žmogus, e, kuris būtų charizmatiškas, energingas, bet kartu ir kantrus, ištvermingas ir gintų žmogaus teisės visame pasaulyje. Dėkoju. Dabar ponas Vandarinas, vieną minutę. Pirmininkė, specialaus atstovo žmogaus teisų klausimams ES skirimas yra puikia galimybė labiau atkreipti dėmesį į žmogaus teisės. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir dažnai mes juntame spaudimą, mes matome, kad žmogaus teisų nėra laikomasi daugelįje šalių. Indonezijoje tai yra radikalūs musulmonai, kurie į savo akiratį nusitaikė yra į krikščionis. Nepamirškime ir išpolius prieš bažnyčias. Ir galima būtų tą palistruoti daugeliu kitų pavyzdžių. Kitaip tariant, būtent religijos laisvė būtų nepaprastai svarbus e, darbo baras. Labai svarbu rimtai žiūrėti į žmogaus teisų klausimą tarp ES ir likusio pasaulio. Tai turi labai konkrečiai atsispindėti ir mūsų prekybos susitarimuose. Pavyzdžiui, Indijoje 40 milijonų vergų dirba, o mes sudarome prekybos sutartį su Indija. Juk negalime to daryti, neįgyvendindami efektyviai žmogaus teisų politikas. Dėkojame. Ponas Gšai, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos debatai nėra E, vykdomi dėl to, kad kas nors to tiesiog pageidavo asmeniškai. E, mes čia vadovaujamės tarybos rekomendacija pagal 27 sutarties dėl ES veikimo straipsnį, kuriame kalbam apie žmogaus teisų principų įtvirtinimą ir taip pat su to susijęs dar ir 33 straipsnis, kuriame numatyta, jog turėtų būti e, skiriamas specialusis įgaliotinis šiais ryčiai. Taip pat tai, yra ir tarptauti, tai išplaukia ir iš tarp institucinio sustarimo. Pavyzdžiui, jeigu prisiminsime 2011 m. gruodį vykusias diskusijas dėl demokratijos principų ir žmogaus teisų principų dėgymo. E, taip pat mus skatina apie tai kalbėti ir arabų pavasario įvykiai. Specialus įgaliotinio postas turėtų prisidėti prie to, kad būtų užtikrinamas geresnis dėrėjimas įvairių politikos krypčių, institucijų bendradarbiavimas turėtų labiau dėrėti tarpusavyje. E, taigi turime kalbėti apie tinkamą specialiojo įgaliotinio mandatą. Šis įgaliotinis turėtų pirmininkauti e, įvairiems aukšto lygio sustikimams su kitų šalių atstovais, su tarptautinėmis organizacijomis. Ir ES specialus įsigaliotinis žmogaus teisų klausimais be abejo turėtų būti specialistas tos e, srities ir e, turėti taip pat ir charizmą, kuri būtų tarptautiniu mastu įvertinta ir pripažįstama. Taigi aš tikiuosi, kad tas įgaliotinis prisidės prie mūsų įtikinamumo pasaulinėje arenoje. Ačiū. Toliau. Dabar ponas Laisvė dviems minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad Europos išorės politika yra svarstytinas klausimas, galima turėti įvairių nuomonių šiuo klausimu, bet taip pat galima pasakyti, kad ES vieną dalyką, vienu dalyku išorės politikoje visada pasižymėjo, būtent e, žmogaus teisų gynimu visame pasaulyje. Tai yra simbolis ir simboliška, kad ES pirmą kartą numato specialiai sričiai ypatingai įgaliotinį Mes kalbame ne tik tai apie funkcionavimą, mes kalbame ir apie žinios išsiuntimą į išorę. Kai mes kalbame apie praktinius klausimus, turime kalbėti apie tai, ką toksai žmogus gali, ko negali ir ko reikia. Man atrodo svarbu yra štai kas. Platus mandatas, nepribojantis suteikiantis laisvę priimti sprendimus, kokias temas gvildenti. Labai gerai, kad mandatas yra ilgos trukmės. Galima būtų jį sieti ir su, pavyzdžiui, dviejų su pusę metų laikotarpiu. Tai būtų e, išmintingas galbūt sprendimas. Ir žinoma, jam reikalinga ypating, tam tikra įranga, jam reikalingas personalas, tą būtina užtikrinti. Taip pat man labai svarbu, kad būtų numatyta atskaitingumo prievolė žmogaus, atsiprašau, Europos parlamentui. Ir prievolė tai reiškia, kad mes turėtumėm galimybę kontroliuoti, kas vyksta. Man taip pat nepaprastai svarbu ir tuo baigiu savo kalbą, jog mes kalbėtumėm ne apie plačius klausimus, klausimų kompleksus, bet kalbėtumėm ir apie tai, ką europinės įmonės e, veikia už ES ribų kitose šalyse. Tad e, taip pat norėčiau šio to pasakyti ir kolegai Datmaus, bet e, padarysiu tą ne dabar ir geriau pavaisiu kalbą. Dėkoju. Dėkoju, o dabar kalbės ponas Migalskis. Dėkui, ponė pirmininkė, e, komisijos narė. Žmogaus teisų apsauga turėtų būti mūsų darbų pagrindas, nes mes privalome užtikrinti žmogaus teisų apsaugą ES ir visose šalyse, su kuriomis bendradarbiaujame, e, kur galima e, pakeisti vidaus padėtį. Dėl to aš sveikinu šį pranešimą. Tačiau pranešime yra keletas elementų, kurie kelia man susirūpinimą. Pavyzdžiui, yra suplaktos e, seksualinės laisvės su kitomis laisvėmis, kurias aš priskiriu prie deramų žmogaus teisių. E, tačiau e, e, taip pat yra, yra man abejonių kilę dėl finansavimo šios tarnybos. Bet nežiūrint tų abejonių, aš remiu pranešimą, nes specialausios įgaliotinio žmogaus teisėms paskirimas yra svarbus klausimas ir jį reikia paremti. Labai ačiū. Dabar ponė Jėglė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamą ponę Ešten. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už tikrai puikų mm, jo turinį, nes žmogaus e, teisų turi būti paisama visuose ES kuriamuose politikos kryptise ir, ir teisės aktuose. Ypač tokioje opioje srityje e, neišvengiama tai, kad tiek ES institucijos, tiek valstybės narės kalbėtų vienu balsu ir užimtų atsak atsakingą poziciją šiais klausimais. Dėl to jau kurį laiką reikalaujame steigti specialaus įgaliotinio žmogaus teisėms postą. Specialusis įgaliotinis neturėtų apsiriboti vien tik tai veikla tam tikrose siaurai apibrieštose srityse. E, jis turėtų ginti visapusiškai žmogaus teisės, demokratijos principų dėgymą ir tas plačiai užgriebiantis metodas taip pat turėtų atsispindėti ir specialaus įgaliotinio bendradarbiavime su kitais mm, su kitomis institucijomis ar mm, pasauliniais forumais ir ypatingai čia reikėtų paminėti taip pat ir vietos ar regioninės valdžios institucijas bei pilietinės visuomenės organizacijas nuo jų taip pat priklausys spe, specialaus įgaliotinio um, veiklos rezultatai. Tik suvienyje jėgas mes visi kartu iš tiesų ilgam laikui užtikrinsime žmogaus teisų gynimą pasaulyje. Europos parlamentas turėtų būtinai prisimti jam priskirtą vaidmenį, skiriant specialų įgaliotinį. Dėl to tikiuosi, kad specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimais mums reguliariai atsiskaitys. Dėkoju. Merci. Euh, Dėkoju, ponė Jėglė. Dabar ponė Gomeš, dviems minutėms prašom. specialusis atstovas ar specialioji atstovė, nesvarbu. Svarbu, kad mes darome ženklę paž, pažangą ES, kai kalbame apie žmogaus, e, pagarbą žmogaus teisėms, universalę pagarbą. Specialusis atstovas turi turėti politinės patirties, turi būti patikimas, turi nusimanyti žmogaus teisų klausimuose, taip pat e, ir tarptautinėje teisėje, taip pat turi turėti galimybių ir sugebėjimų veikti strategiškai, protingai ir ginti žmogaus teisės, kalbėti ES vardu, visuomet, kai to reikės, žinoma, derinantis bei bendradarbiaujant su kitais veikėjais šios, e, šioje srityje. Tai yra praktiški dalykai. Ir taip pat Reikia kalbėti drąsiai, nebijant tiek ES, tiek už ES ribų apie žmogaus teisės. Mums reikalingas strateginis, sąžiningas dialogas. Toliau, finansinė parama. Žinoma, kad jos reikia. Ir negalim būti ir toliau ateityje, kad finansiškai iš ES būtų e, remiami režimai, kurie mina kojomis žmogaus teisės. Reikia skatinti demokratinių reformų įgyvendinimą ir be kita ko tą skatinti bus viena iš specialaus atstovo funkcijų, be kita ko e, vadovaujant ir vyriausiai įgaliotiniai. Žinoma, kad mums reikia tam atitinkamai pasiruošti, mums reikia konsultuotis su atitinkamomis struktūromis, su pilietinę visuomenę. Labai svarbus bendradarbiavimas tarp specialaus atstovo ir visų likusių veikėjų šioje srityje. Tikiuosi, kad mes gerai pasirinksime ir aš visiškai jumis pasitikiu, ponė vyriausiai įgaliotinė. Toliau kalbės ponė Gal eredménynek tekintem hogy végre létrejöhet az unió emberi jogokkal foglalkozó. Aš taip pat tikiuosi, kad jau netrukus e, turėsime paskirtą specialų įgaliotinį žmogaus teisų klausimais ir tikiuosi, kad tai nebus tik postas, tik pozicija, kad e, jai bus įkvėpta e, gyvybės. Ir šis postas e, yra dalykas, kurio jau kurį laiką reikalauja, be kita ko, ES ir ES parlamentas. Ir dėl to labai gerai, kad dar iki tarybos išvadų šiuo klausimu kalbamės taip pat ir parlamente dėl to pranešimo, kadangi tai mums tikrai rūpi ir labai svarbu, jog būtų pareikšta Europos parlamento nuomonė. Mes taip pat norime, kad tas specialusis įgaliotinis galėtų dirbti veiksmingai. Norime, kad mandatas e, būtų suformuoluotas tinkamai ir kad būtų skirti visi specialaus įgaliotinio tinkamam darbui reikiami ištekliai. Taip pat reikia užsiminti ir apie tai, kad um, specialusis įgaliotinis turėtų atsiskaityti reguliariai Europos parlamentui. Ir visa tai turėtų atsispindėti um, mm, ES vykdomoje e, politikoje. E. Dabar ponia Kova. Kopa. E, gerbiama vyriausiai galiotinė, žmogaus teisų apsauga yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris, kurio pagrįsta Europos Sąjunga. Siloma įkurti specialiojo galiotinio žmogaus teisėms postą ir mes remiame uh, E, šį pasiūlymą. Pasaulyje vyksta didžiuliai pokyčiai. Mes turime užsitikrinti gerus ryšius su e, trečiosiomis šalimis, dėl to turime e, skatinti žmogaus teisų įtvirtinimą, orumą. E, visose šalyse. Taip pat turime galvoti, kaip e, mūsų veiksmai galėtų būti veiksmingesni žmogaus teisų srityje. Specialusis įgaliotinis galėtų greičiau veikti, veiksmingiau veikti. Ir reikia e, tiksliai apibrėžti įgaliojimus šio asmens, kad nebūtų dubliuojama veikla su kitų institucijų veikla, kad nebūtų neiškumų. Ir uh, E, reikėtų e, įgaliojimus e, specialaus įgaliotinio pratesti, kai bus kai paaiškės, kad tas žmogus gali veiksmingai dirbti ir įgaliotinis turėtų būti veiksmingas pašnekovas bendraujant su visomis institucijomis. Dabar ponas Kačmarekas. Ačiū, ponė pirmininkė sutartis dėl ES veikimo numato teisinį pagrindą skirti specialų įgaliotinį. Čia pasakyta, jog taryba gali um, vyriausiosios įgaliotinės e, teikimu uh, skirti specialų įgaliotinį žmogaus teisų klausimų uh, politikai vykdyti. Ir jau keletą kartų Europos parlamentas yra reikalavęs skirti specialų įgaliotinį žmogaus teisėms. Tai buvo jau paminėta įvairiose uh, E, parlamento rezoliucijose, pavyzdžiui, dėl ataskaito žmogaus teisų klausimais 2010 ir 2009 metais ir taip pat tvirtinant rezoliuciją dėl ES politikos šioje srityje. Dėl to norėtumėm, kad rekomendacija tarybos dėl specialaus įgaliotinio skirimo um, būtų įgyvendinama, kaip ir siūlo ponas Salafranka. Ir tai yra tikroji mūsų pozicija, kurios reikalavome jau ilgą laiką. Dėkuoju dabar ponas Svensson pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nepaprastai gerai, jog mes rengiamės numatyti specialaus atstovo žmogaus teisų klausimams skirimą. Gerai būtų, kad tokie postai egzistuotų ir nacionaliniu lygiu, nes mes siekiame stabilumo. Tai yra prioritetas, kuriuo visi vadovaujamės. Mes kalbame apie demokratizavimo procesus. Bet žinoma, turime kalbėti ir apie kitokias įvairias sistemas. Negalime izoliuotai matyti žmogaus teisų klausimo, reikia jį integruoti į kitus klausimus, kompleksiškus klausimus. Tad e, turėtų specialusis atstovas turėti galimybių daryti poveikį. Žinoma, kad bus sunku imtis klausimų susijusių su stambiomis šalimis, kaip antai Kinija ar Indija. Bet jeigu mes sakome, jog e, mūsų dėmesio centre stovi žmogaus teisės, tuomet privalome nepamiršti, jog yra teisę ir į sažiningumą, į dorumą. Mūsų parlamentas turėtų būti įtraukiamas. Dėkuoju, ponas Mičel, pusantros minutės. Vieną minutę? Ne, pusantros, sako pirmininkė. Pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti baronieniai Ašten už jos ir jos darbuotojų malonų bendravimą su Europos e, parlamento nariais. E, ko nepasakysi apie šį parlamentą, nes kai kurie nariai e, bando grubiai kalbėti vieni su kitais. Pasakysiu, kad nepritariu kolegoms, kurie sako, jog specialusis įgaliotinis žmogaus teisėms turėtų būti teisininkas. Manau, kad asmuo, kuris bus paskirtas, gaus daugybę patarimų. Aš norėčiau, kad tas žmogus turėtų gerą širdį, būtų nešališkas, drasus, e, galėtų gerai spręsti, būtų energingas ir pirmiausia, kur tas žmogus turėtų siekti pirmiausiai tiesos, o ne politinio korektiškumo. Ta žmogus turėtų būti gerai e, matomas, o ne tik galvoti apie teisę. Europos Sąjunga yra pasirašyti konsensusą dėl e, e, žmogaus teisių ir lyčių lygybės. Ir sakoma, kad e, visas ES politikos sritis reikia įtraukti e, E, lyties klausimą ir moterų klausimus. Šimtas milijonų moterų e, buvo nužudytos dėl to, kad buvo moteris, mergaitės. Turime nepamiršti šio dalyko ir parlamentas turėtų būti drasus ir kalbėti apie šį klausimą nešališkai, teisingai, atvirai ir sąžiningai ir vienodai siekti tvirtinti visų teisės ne tik tai nematomas teisės, e, ar tas, kurios tik tai yra mat, negal, nekalbu tik tai apie matomas teisės. Dėkuoju, dabar žodis poniai Nedelčiavai pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, e, vyriausiai galiuot, nenorėčiau pasidžiaugti ponas Lafrankos puikiu darbu. Jisai puikiai apibūdino, kas susijęs su šio postos steigimu. Mes manome, kad specialus įsigaliotinis bus logiška tasa mūsų e, visų darbų. Tai apie tai kalbama starties 21-33 straipsnėje. Reikia, kad būtų įtvirtintos žmogaus teisės, kad būtų gerbiamos pagrindinės laisvės ir tas žmogus būtų atsakingas už tai. Ir uh, uh, reikia, kad specialus įsigaliotinis naujojų užsienio politika e, bus taip pat siejamas su Europos parlamentu, kad jis nebus paliktas nuo šalyje. E, šis postas turi būti e, užimtas žmogaus, kuris ir asmenėmis savo savybėmis ir žiniomis galėtų prisidėti prie žmogaus teisų įtvirtinimo. Žmogaus teisės ir įsipareigojimai ES žmogaus teisų srityje tokiu būdu bus įtvirtinta. Mes turime e, ginti, e, saugoti žmogaus teisės. E, bendroji užsienio ir saugumo politika turi taip pat būti labiau matoma, labiau vientisa. ES e, turėtų būti, su, jos vaidmuo turėtų būti sustiprintas kaip žmogaus teisų gynėjos. E, šis postas turėtų būti labai galingas, paskirimas neturėtų būti tik eilinis, nieko nereiškintis. Jis turėtų užtikrinti, kad bus užtikrintos žmogaus teisės. Pagarba joms. Dėkuoju, poniai Nedelčiavai. Dabar ponas Jekolino pusantros mintės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ešton. Vienas dalykas yra neginčiamas Specialaus atstovo skirimas yra ypatingai svarbus klausimas ES, nes jis leis ES veikti konkrečiau, charizmatiškiau, ji labiau galės pasirūpinti silpnesniais, pažeidžiamais asmenėms. Dėl to mums ypatingai svarbus toksai įgaliotinis. Tai yra nepaprastai svarbus dalykas ir aš sveikinu kolegą Salafranką su jo nudirbtu darbu. Labai svarbi atsakomybė bendradarbiavimas e, tarp e, valstybių narių, nuoseklumas. Be kita ko būtina ir trečiųjų šalių atžvilgių elgtis ryštingai nes e, mes be kita ko giname žmogaus teisės ir už ES ribų Europoje. Šiandieną dar e, mes turime daug neišspręstų problemų ir klausimų žmogaus teisų srityje. Dažnai tos problemos negali būti išspręstos, nes susikerta kardinaliai skirtingi interesai. Mums reikalinga pagarba prigimtiniams teisėms, žmogaus teisėms. Tai yra teisės, kurios yra neatsiejamos nuo žmogaus. Kiekvienas jas turi. Dėl to ES turi imtis šio vaidmens ir ji turi išpildyti du kriterijus skirdama tokį žmogų. Tai turi būti charizmatiškas žmogus ir drasus žmogus tam, kad galėtų imtis šio uždavinio. Dėkoju. Pone Kratsa, Dėkoju, pirmininkė, žmogaus teisų apsauga yra pagrindas tam, kad galėtų funkcionuoti demokratija, kad e, socialinėme lygmenyje e, vyrautų santvarka. E, dėl to Europos Sąjunga siekia įtvirtinti žmogaus teisės visur, prekybos susitarimuose, kitose susitarimuose Bet tų dalykų nepakanka, dėl to mes labai sveikiname sieki paskirti ES specialų įgaliotinį žmogaus teisėms. Aš pritariu e, rekomendacijai e, kreiptis į tarybą su tokiu prašymu. Mes turėtume dėkti vientisą politiką ir specialusis žmogaus teisų įgaliotinis turėtų galėti veikti nepriklausomai, užtikrinti bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė, su regionėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. E, specialusis įgaliotinis taip pat turėtų e, turėti galimybę atlikti išsame analizę apie padėtį įvairiose šalise ir e, atsižvelgti į tų šalių realybę E, kurios galbūt mes gerai nepažįstame. Dėl to manau, kad e, žmogaus teisų apsauga bus labai svarbus dalykas. Pasižiūrėkime į arabų valstybės, jose kol kas nėra žmogaus teisės įtvirtintos. Jisai yra persakėjami krikščionis ir manau, kad reikėtų pateikti dabar atsakymą į kylančius klausimus ir pasiūlyti sprendimus žmogaus teisų apsaugos srityje. Dabar ponė Korhola. Ačiū, ponė pirmininkė. Užsienio reikalų komitete šis klausimas e, yra siejamas su žmogaus teisų padėtimi. turime apsvarstyti daug problemų, be kitako susijusių ir su mūsų prekybiniai santykiai su, su Kinija. Kai kurie klausia, e, kur yra tos sąsajos tarp, tarp, e, tarp sąjungos specialio atstovo žmogaus teisų klausimais ir tarp minėtų kitų aspektų. Mes e, siekiame, kad žmogaus teisų padėtis būtų svarstama rimtai ir visose srityse. Pone Ashton, teigiate, jog norite viską grįsti bendradarbiavimu. Tai yra teigiamai vertintinas dalykas, tačiau nenorime, kad pablogėtų žmogaus teisų padėtis. Ponas Liuon dabar. Vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisės e, niekuomet nebuvo tokios svarbios kaip dabar ir dėl jų padėties ne, nepasikeitė tiek daug vyriausybių kaip šiuo metu padėtis artimuosiuose rytuose Šiaurės Afrikoje aiškiai parodė sąsąją tarp demokratijos ir žmogaus teisų. Tai reiškia, kad e, Artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos valstybės yra e, labai suinteresuotos perimti Europos patirtį tam, galė, tam kad galėtų gu, kurti savo valstybės e, gerbdamos žmogaus teisės, nes jų likščiolinės vyriausybės iki arabų pavasario atitinkamais principais dėja nesivadovavo. ES specialusis atstovas žmogaus teisėms turėtų gauti rimtus įgaliojimus, tapti tarpininkų atstovaujančių NVO ir mažumų interesus turėtų bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis bei tarpininkauti darybose su trečiosiomis šalimis, ponas Obermairis dabar. Ačiū, ponė pirmininkė būsimojo ES specialio įgaliotinio žmogaus teisėms veiklos sritis bus labai įvairialypė, turės tenktis, kad būtų panaikinama mirties bausmė, taip pat spręsti lyčių lygybės klausimus. Manau, kad ES specialus įsigaliotinis turėtų susitelkti ties svarbiausiais klausimais. Pavyzdžiui, žmogaus teisų padėčiai Turkijoje reikėtų skirti atskirą įgaliotinį. Šuriato <clears throat> įstatymai mažumų priespauda, kankinimai kalėjimuose. Amnesty International e, negalėjo konstatuoti jokios pažangos Turkijoje per pastaruosius metus. Jeigu iš tiesų norime ka, ko nors pasiekti, reikėtų susitelkti ties svarbiausiais klausimais ir nebandyti apriepti visko bei pasiklysti detalėse ar bandyti užsidirbti taškų pseudo akcijomis. Ačiū ponui Obermairižos, ponui Brums. The uh, report refers to freedom of expression, including. Pranešime kalbama apie saviriškos laisvę, skaitant ir internetą. Ir vos prieš keletą savaičių užsienio reikalų um, komisarė kalbėjo, buvo kalbama apie vienos partijos interneto svetainę ir daug um, turiu pasakyti, kad Saviraškos laisvė yra svarbus dalykas, tačiau netoks svarbus kaip e, galimybė skaityti ir girdėti tai, ką sako kiti. Ir Niderlandų vyriausybė dabar siūlo priimti įstatymą, pagal kurį visos saugumo tarnybos turės galimybę prieiti prie e, interneto svetainių nekaralystė. Ir jeigu koks nors asmo dirbantis valstybinį darbą pris, nuspręs prisijungti prie uždraustos svetainės, tai kils pavojus jo darbo vietai. E, Taip pat kalbama ir apie susirinkimų laisvę, tačiau, pavyzdžiui, Belgijoje ir Vokietijoje buvo e, mėginama uždrausti tam tikras partijas. ES tik eksportuoja žmogaus teisės, galbūt vyriausiai galiot negalėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus. O dabar ponia Morvai. Aš esu iš šalies, kur šimtai tūkstančių žmonių dirba ir gyvena besivystančių šalių sąlygomis, nors e, mano šalis e, e, Vengrija nėra trečiojo pasaulio šalis, ji yra Europos Sąjungoje. Šie žmonės dirba prie įrangos surinkimo linijų užsieniečiams priklausančiose bendrovėse už menką atlyginimą, jie dirba maisto prekių parduotuvėse, sandėliuose už 250 eurų per mėnesį, jos galima bet kada atleisti ir jie neturi jokios teisinės apsaugos e, pagal darbo teisę. Taigi mano klausimas, ponė Ašton, būtų štai, koks ir labai e, būčiau dėkinga, jeigu išimties tvarka, ne taip kaip įpra, jai įprasta, ji atsakytų į šį klausimą. Ar e, vyriausiasis žmogaus teisų įgaliotinis gilinsis į žmogaus teisų pažeidimus Europos Sąjungoje? Mano antras klausimas, ar jūs manote, kad darbuotojų teisės yra taip pat ir žmogaus teisės? Ir tais atvejais, kai Vengrijoje masiškai pažeidžiamos darbuotojų teisės, ar tokie atvejai bus ištirti ir e, kokia tvarka tai darys naujasis atstovas? Ačiū poniai Morvai, dabar žodis poniai Ešton. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems parlamento nariams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Diskusija mm, įkvėpė daug pasisakymų šiuo svarbiu žmogaus teisų klausimu. Tie, kas kalbėjo apie ES vidaus reikalus, norėčiau mm, pasiūlyti jiems mm, pasigilinti į Salafranką pranešimą ir taip pat į vyriausiojo galiotinio mandatą, tai yra išorės politikos mandatas. Žinoma, aš esu pasirengusi atsakyti į visus klausimus, kuriuos pateikė parlamento nariai, atsakysiu juos ir raštu raštu, nes nei visus turėsiu laiko dabar atsakyti. Mm, šioje diskusijoje buvo mm, paminėta, buvo daug kalbėta apie šį atstovą, kuris taps vyriausiojų galiotinių. Buvo kalbėta apie daugelį jo savybių. Žinoma, mes ieškome dinamiško, drasaus e, asmens, asmens, kuris nori dirbti visame pasaulyje ir mus tinkamai atstovauti atlikti tą svarbų atstovaujamą į vaidmenį ES vardu. Aš sutinku, kad tas asmo turės e, nagrinėti daugelį dalykų, tai reikės daryti delikačiai ir supratingai. Ir labai tikiuosi, kad e, kandidatai, kurie buvo pasiūlyti valstybių narių, e, galbūt ne visus dar juos matėte, kad jie tikrai sugebės pasiremti tuo, kas buvo pasakyta čia. Ir šis specialusis atstovas, vyriausias įgaliotinis, tikrai palaikys ryšius su šiuo parlamentu. Ir mm, tai darys ir pagal sutartį, taip pat tai numatyta ir politinėje deklaracijoje. Ir turiu pasakyti, kad tai yra pirmasis e, teminis e, vyriausias įsigaliotinis ir aš tikiuosi, kad e, vyks nuolatinės diskusijos. Šią temą labai svarbu, kad mes nuolat atsiskaitytume parlamentui. Ir žinoma, laikui bėgant bus remiamasi tuo darbu, kuris atliekamas visame pasaulyje. Ir norėčiau labai padėkoti e, daugeliu vyrų ir moterų dirbančių ES delegacijose. Kai kurie iš jų dirba labai sunkiomis sąlygomis, taigi noriu nuoširdžiai padėkoti ir jiems už jų atliekamą darbą. Ačiū ponia Aštan ir galiausiai ponui Salafrankai žodis užbaigti diskusijai. Ačiū ponia pirmininkė. Garbioji vyriausiai įgaliotinė, kaip ir e, mano kolegos, nusipelno padėkos. Dėkoju kolegoms, kurie parengė šį pranešimą ir ženkliai prie prisidėjo. Dėkoju ir tiems, kas dalyvavo diskusijoje. Pone Aštan, aš su dideliu uh, malonumu apsėmiau šį uh, garbingą uždavinį, kurį jūs man suteikėte. Uh, Be to reikia pasakyti, kad Europos atstovai e, nuolat palaiko ryšį su mumis, su Europos parlamentu ir atsižvelgia Europos parlamento nuomonę. E, e, Vyriausio įgaliotinio įgaliojimai pareigoja palaikyti ryšį su Europos parlamentu ypač kai kalbama apie santykius su trečiosiomis šalis. Tačiau, šalimis. Tačiau nereikia apsiriboti tik tuo. Reikia prisiminti tai, ką sakė kolega Mitchell. Lygiai taip pat aš prisimenu, ką sakė Aristotelis, kai jis e, e, vaikščiosi su savo mokiniais. Ir vienas iš mokinių jam e, pasakė mintį, kuri jam nepatiko. Aristotelis sako, ne, aš nesu taip sakęs. Tai turbūt pareiškė Platonas. O ir tai buvo pasakyta maždaug ketvirtame amžiuje prieš Kristų. Tačiau ir šiandien manau, kad tokių atvejų neretai pasitaiko. Aš pats nesu tiek Platono mokinys, kiek tiesos mokinys. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kalbėdami apie institucijų struktūrą, kad ponė Ašton, jūs esate tam, kad apgintumėt žmogaus teisės, kad apgintumėt pagrindinės laisvės. Būtent tai turi būti mūsų veiklos rytyje. Pamatinės laisvės ir teisės, kaip ir siekia mūsų parlamentas, turi būti įtvirtintos visose pasaulio vietose 21 amžiuje. Diskusiją baigiame, balsuosime rytoj 11.30. Toliau e, pagal darbo tvarkę e, išliekame toje pačioje srityje ir e, kalbėsime apie